sutelkti savo pajėgas ir kaip galima labiau suderinti parlamento ir tarybos bei komisijos pozicijas. Pirmininkas rytoj, trečiadienį, posėdis vyks nuo 9 iki 14 valandos ir po to nuo 15 iki 22 valandos. Programa bus paskelbta parlamento interneto puslapyje, o šio vakaro posėdis baigtas.